this one. Um, hello, dear colleagues. Welcome to Strasbourg. Nice to see you. Sveiki kolegos, sveiki atvykę į Strasbūrą, malonu Jūs matyti, dėkuoju, kad domite šios dienos posėdžių. Norėčiau pasveikinti komisijos narį poną Andriu Kaitį. Turiu pasakyti, kad jis labai aktyviai e, norėjo bendrauti su mumis, pakalbėti su mumis apie tą temą, kuri mirga žiniasklaidos puslapiuose. Ir mes nusprendėme, kaip tai daryti. Tai nusprendėme komiteto posėdėje Strasbūrė. Taigi, gerbimis komisarė, ačiū, kad sutikote dalyvauti šios dienos posėdėje ir pasidalinti su mumis jūsų informaciją, kadangi tai tiesa tikrai buvo labai karšta tema visą vasarą. Prieš suteikdama žodį jums norėčiau labai greitai e, pakalbėti apie darbo tvarkę, gerbiami kolegos, darbo tvarkę matėte ir jeigu niekas neprieštarauja, tuomet galime ją patvirtinti. Vertimas į 16 kalbų ir kaip visuomet yra galimybė klausytis mūsų posėdžio internete. Taigi, kaip sakiau, pirmasis darbuotvarkės punktas yra keitimasis nuomonėmis su komisijos nariu Andriukaičiu dėl neteisėto fipronilo naudojimo paukščių ūkiuose. Taigi, Dėlgi, sakau, gerbiamas komisijos nariai, ačiū, kad buvote aktyvus ir norėjote su mumis susitikti. Taigi, suteikiu Jums žodį ir norėčiau, kad papasakotumėte, kokia yra situacija. Žodis Jums prašome. Ah, this one, okay. Thank you. Honorable Chair, uh, honorable member. Gerbiama pirmininkė, gerbiami nariai, labai ačiū, kad pakvietėte mus čia. Aš norėčiau padėkoti Jums už šią galimybę e, pateikti naujausią informaciją apie kiaušinių ir kiaušinių produktų užterštumą fiproniliu. Norėčiau pradėti užtikrindamas Jūs, kad, kaip visuomet, visuomenės sveikata ir maisto sauga visuomet buvo didžiausias prioritetas ir man, ir generaliniam direktoratui, ir komisijai. Ir remdamas šiuo požiūriu, komisija iš karto ėmėsi labai rimtai spręsti fipronilo klausimą. Ir reikia paaiškinti nuo pat pradžių, kokia buvo įvykio eiga. Kaip žinote, žiniasklaidoje, na, visi girdėjome, kėl, buvo kelti klausimai kad viskas prasidėjo nuo 16 metų rugsėje, bet noriu pasakyti, dėl galimai neteisėto naudojimo fipronilo 16 metų rugsėjį buvo paimti mėginiai e, ūkio vykdyt, veiklos vykdytoje buveinėje vietoje ir tik tai dabar tie mėginiai yra išanalizuoti, ieškoma juose fipronilo. Komisija buvo informuota apie fipronilo taršą per e, greito reagavimo sistemą tik tai Liepos 20 dieną. Anksčiau, Liepos 6 dieną 17 metų, Belgija inicijavo prašymo procedūrą, prašė informacijos, kreipėsi Niderlandus ir tai buvo veikiama pagal e, kitą sistemą, administravimo ir e, bendradarbiavimo sistemą. Tai yra kita sistema negu greito reagavimo sistema. Tai šita sistema leidžia dvi šalių arba daugia šalių pagrindų patvirtinti įtariamus atvejus, jeigu yra sukčiaujama ir e, komisija stebi taus atvejus tik tai tada, kai Europos komisijos koordinuojamas atvejis yra sukūriamas. Belgija inicijavo įprastinį atvejį, įprastinę bylą, tai nebuvo komisijos koordinuojamas atvejis, tai reiškia, kad komisija nebuvo adresatas to pranešimo ir mm, nebuvo tikimasi, kad komisija ims paskesnių veiksmų. Tačiau, kai tik tai apie klausimą buvo pranešta per greito reagavimo e, pranešimų teikimo sistemą, komisija iš karto pradėjo e, spręsti šitą klausimą ir mm, siekia sumažinti taršos pasiekmes. Ir šis e, komiteto posėdis yra labai deramų laikų, kadangi tai leidžia man pateikti apžvalgą visos padėties, visų atveju, kai mes pereinama nuo e, aiškinimuose prie e, išmoktų pamokų svarstymo. Pirmiausia, norėčiau pavadėti du dalykus. E, E, rizika žmonių sveikatai, pamojų žmonių sveikatai lieka labai nedidelis, labai žemas ir jis yra suvaldytas. Antras dalykas, šis atvejis yra aiškiai e, nusikalstamo veiksmo, tai yra e, sukčiavimo maistu tos srityje rezultatas. Ir e, tai yra atvejis, kai yra neteisėtai naudojama neleistina medžiaga, tai yra visiškai neprein, neleistina. Tačiau e, svarbiausia yra e, sveikatos klausimas. Visi užteršti kiaušiniai buvo išimti iš rinkos ir e, prekės buvo surinktos iš vartotojų. Taigi apskritai vartotojų sveikatai nebuvo pakengta. Kaip yra dabar? Šiandien ir kokia yra situacija. Situacija kinta kiekvieną dieną. Dabar yra 25 valstybės narės, viena mažiau negu anksčiau buvo skelbiama. Portugalija yra išbraukta iš šito sąrašo ir 19 ne ES šalių, kurias paveikė ši tarša. Nuo pat pradžių e, tos nusikalstamos padėties e, pradžios Aš bendravau su, su savo kolegomis tose valstybėse narėse, kurias labiausiai paveikė tarša. Aš bendravau telefonu su žemės ūkio ministrais Belgijoje, Niderlanduose, Vokietijoje ir vėliau Austrijoje. Aš prašiau jų įvertinti situaciją vietoje, tiek bendrauti vieniems su kitais ir pateikti man pasiūlymus kokia turėtų būti bendra pozicija ir kaip spręsti šitas problemas. Reikia pabrėžti, kad visi ūkiai, kur buvo rastas cipronilas, buvo um, blokuojami ir taip liko iki to momento, kai, kol valstybės narės nenusprendė, kad jų produkcija yra saugi. Komisija, atsakydama į tai, e, prašė, kad būtų imtasi specifinių priemonių nacionalinių lygmenių ir mes teikime instrukcijas per RASFF, kad šio priemonių būtų imtasi. Liepos 31 dieną mes dalinamės informaciją dėl leistinų e, maksimalių likutinių lygių ir kokiu m, priemonė turėtų būti imtasi ne, atitinkamose ūkėse 7 rūpjūčio. M, buvo nuspręsta, kad turėtų būti saugomasi ir nenaudojama neleistinų medžiagų. Rūpiučio 16 dieną mes priminėm visoms valstybėms narėms, kad bet koks užterštų kiaušinių ar kiaušinių produktų vištienos platinimas, apie tai turėtų būti pranešta mums tam, kad būtų imtas atitinkamų priemonių ar kilmės e, ir paskirties valstybėse narėse. Ir po to visą eilė valstybių narių blokavo ūkius, nes juose buvo nelegaliai naudojamas fiponilas. Komisija ėmėsi papildomų žingsnių. Rūpiučio 21 dieną mm, pateikėme dokumentą dėl fipronilo taršos mūsų visuotiniams partneriams, kad užtikrintume skaidrumą. Komisija taip pat tiesiogiai bendarbiavo su visai eilė ne ES šalių tam, kad mm, nebūtų pakengta ES e eksporto pajėgumams. Rūpiučio 30 dieną mes surengėme e, augalų e, gyvūnų maisto ir pašarų komiteto posėdį ir mm, ten aptarėme paskesnius veiksmus. Dėl to komisijos tarnybos koordinuoja ir vykdo stebėjimą visoje Europos Sąjungoje tam, kad būtų e, nustatytas, kur yra, nustatyta, kur yra vartojamos neleistinos medžiagos, taip pat ametrazas e, kiaušinių ūkiuose. Aš e, dalyvau diskusijose neformaliuose žemės ūkio ministrų tarybose ir mes buvom susitikę Talinę. Ir šių nusikalstamų veiksmų pasiekmes dabar yra analizuojamos ir mes turime vengti, kad būtų pašalinio poveikio maisto garantiniai. Todėl mes prašome administraciją užtikrinti, kad užterštas maistas arba šalutiniai gyvūniniai produktai nepatektų į gyvūnų pašarus ir jokių būdų nepatektų į maisto grandinę. Turiu pabrėžti, kad šiuo metu mano tarnyba darniai dirbo su e, komisijos nariais Malstrom ir Hogan siekdami užtikrinti, kad komisijos atsakas būtų koordinuotas ir suprantamas. Ačiū. Taip pat mes susitikome su Žemės ūkio ir kaimų plėtros komitetu, taip pat pasinaudojame jų pasiūlymais ir e, visą tai, aišku, paskatins e, tolimesnį atsaką. Ponios ir ponai, aišku, reikia ir toliau judėti į priekį, ir toliau galvoti apie tai, kokiu pamokų galime išmokti ir kaip galime keistis e, informaciją. Šis klausimas taip pat bus aptartas ir vyriausių veterinarijos pareigūnų, kurie susitik šią savaitę rugsėjo 13-14 dienomis. Komisija taip pat organizuoja faktų nustatymo vizitą, misiją e, spalio mėnesio pradžioje keturiose valstybėse narėse, kur įvyko e, pirminis um, užkratas, kur bus renkama informacija. Be to, kartu su jungtiniu tyrimų centru rugsėjo mėnesį mes organizuojame uh, tikrinimus oficialios kontrolės. Uh, bus uh, bandoma aptikti fipronilo kiaušiniuose, kiaušinių produktuose bei vištienoje. Taip pat 26 uh, rugsėjo E, aš iniciatyvau aukšto lygio ministrų posėdį, kuriame mes tenksimės aptarti maisto saugos, maisto sukčiavimo klausimus ir taip pat kalbėsime apie tai, kaip gerinti bendradarbiavimą tarp administracinio e, nes e, ir bendradarbiavimo sistemos bei ES greito reagavimo sistemos maisto ir pašarams, maisto produktams ir pašarams. Yra visiškai neprimtina uh, kad nusikalstami veiksmai e, pažeistų mūsų e, maisto grandinės reputaciją, e, kas yra ES vienas iš ekonominių ramščių. Ir visą tai yra susijęs su mūsų piliečių sauga ir sveikata. Ir mes turime užtikrinti, kad būtų išmoktos tos tinkamos pamokos ir kad ateitie tokie veiksmai nepasikartotų. pasikartotų. Ponios ir ponai, pirmininkė, norėčiau pabrėžti, kad aukščiausi viešos visuomenės sveikatos apsaugos standartai visoje Europoje yra didžiulis prioritetas man. Ir aš taip pat prisimu atsakomybę užtikrindamas ES maisto saugos ir maisto uh, sukčiavimo sistemos ir tinklai būtų naudojami tinkamai ir veiksmingai. Uh, RASFF sistema, aišku, buvo kritizu, kritikuojama, bet aišku, e, kai ji buvo naudojama tinkamai, niekas nepastebėdavo. Sistema iš tiesų veikia. Ir pati greito reagavimo sistema kartu su ES maisto atsekamumo nuostatomis mums suteikia galimybę greitai aptikti ir sunaikinti maisto produktus ES nuolatinis bendradarbiavimas, koordinavimas tarp valstybių narių ir komisijos yra labai svarbus. Taip pat labai svarbus ir jūsų įsitraukimas sprendžiant šį klausimą. Dėl to mūsų diskusijos turi būti tikrai labai uh, efektyvios. Suprantu, kad turime daug klausimų. Pačioje pradžioje minėjau, uh, aš taip pat vėjojau, kodėl reikėtų naudotis greito administracinės sistemos, greito administracinės reagavimo sistema ir ta kita sistema. Dėl to Niderlandų ir Belgijos prašiau pateikti detalę analizę, kas vyksta jų šalise. Mums reikia rinkti visą įmanomą informaciją ir tada rugsėjo 26 dieną ją turėsime išnagrinėti bei pateikti savo rezultatus Žemės ūkio E, tarybai, taip pat pasimokinti iš tų klaidų ir pagerinti savo sistemą bei pajėgumus. Dėkoju už suteiktą žodį. Dėkoju komisijos nariui, manau, kad e, mano kolegos tikrai turi klausimų jums. Tai aišku, tie klausimai yra e, vieši, mes esame sutarę, kaip vyks pasisakymai, jeigu turėsime laiko, tai galės pasisakyti ir kiti. Dabar pradėsime koordinatorių vardu. Pone Grostet yra pirmoji kalbėtoja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš ar, nesu koordinatorė, bet vietoj savo kolegos Pitor Lizo kalbų, kurio nėra čia, norėčiau padėkoti visų pirma uh, komisijos nariui, ponui Andriukaičiui, kad jis atvyko čia ir taip pat pateikė visus paaiškinimus. Mums tų paaiškinimų tikrai, tikrai labai reikia. E, suvokia, e, kas vyksta, po e, suvokia, kad vyksta tikrai toksai sanitarinis skandalas vasaros metu. Vėtau buvo labai daug žiniasklaidos žinučių, buvo išpūstas visas tas skandalas Ir aišku, bet kokiame skandale labai pasireiškia žiniasklaida, kuri gali sukelti psichozę tarp vartotojų. Ir to reikia vengti. Aišku, kad agentūros įvairios bandė atsakyti labai greitai ir taip pat pateikti paaiškinimus, bandė sušvelninti tą situaciją, padėti mums suprasti, kad galbūt nėra tikro pavojaus. Aišku, buvo bandoma destabilizuoti e, šio gamybos sektoriaus, neprarasti e, nemažai e, produkcijos. Tačiau skandalas įvyko. Aišku, jis buvo baisus, bet kaip situacija buvo valdoma sanitariniu požiūriu, jūs viską paaiškinote tačiau ir su geriausiu reglamentavimu visame pasaulyje dėje negalime užkirsti kelio sukčiavimui ir kitose sritise. Dėje e, tie, kas nori sukčiauti, jie sukčiaus. Na, svarbiausia yra tai suvokti tokį sukčiavimą, kiek galima greičiau. Jūs taip pat tą puikiai paaiškinote kad e, reikėtų nedelsti, kadangi 16 metais jau rugsėjo mėnesį buvo pirmieji sukčiavimo reiškiniai, tai buvo prieš metus ir tai labiausia neramina. Taigi, aišku, negalime nieko slėpti, suprantame, kad e, Europos greito reagavimo sistemoje e, maisto produktams egzistuoja klaidų ir tam tikrų atotrukių. Taigi dėl to reikia kiek galima daugiau dėti pastangų, kad greito reagavimo ta sistema vyktų kiek galima geriau ir būtų kiek galima geriau gyvendinama. Ir kad vartotojai ir patys mes būtume kiek galima greičiau informuoti e, komisijos nariai, jeigu galėtumėte daugiau ir detaliau paaiškinti, kaip e, jūs stiprinsite šį greito įspėjimo mechanizmą, kaip galima būtų jį patobulinti, kaip jūs pats tą įsivaizduojate. Dėkoju, ponia Grostet. Ačiū, kad padarėt įžangą. O toliau Vavel Poč, Pavel Poč, Pots, atsiprašau. Ačiū, ponė e, pirmininkė, ačiū gerbiam komisijos nariui. Gentile, e, která tuto debatu navrhla. Ačiū, kad atėjote. Ir taip pat dėkoju kolegai Žantil, kad e, pasiūlė šią diskusiją. Mes kalbame apie fibronil taršą. Deja, tai tik vienas iš daugelio žinomų skandalų, dėl kurių kilo grėsmė Europos maisto reputacijai. Tuo pat metu Tai yra rimta problema. Ir ES institucijos kartais bando prieš ją užsimerkti. Naivu būtų tikėtis, kad tai, kas parašyta popierėje, iš karto taps ir praktika. Labai daug kartų esame girdėję, kad mūsų maisto saugos sistemos yra geriausios, saugiausios pasaulyje, tačiau tuo pat metu mm, matome, kad nesaugus produktai patenka į rinką, o galvojam, kad taip neturėtų atsitikti, nes rinka veikia labai sklandžiai ir sparčiai. Šis skandalas dar kartą parodo, kad mes turime galimybių daug ką keisti. Ačiū geriam komisijos nariu už paaiškinimą, bet negaliu visiškai sutikti su nuomonė, kad ši problema nėra sveikatos problema ir kad ji neturi žalos žmogaus, nedaro žalos žmogaus sveikatai. E, matome tik Esbergo viršūnę, nežinome, kas e, gali atsirasti vėliau kokiu padariniu galime pamatyti vėliau. Mano klausimas labai paprastas šiuo požiūriu. Belgijos valdžia šneka, kad fibromilo e, per įprastus patikrinimus nebuvo galima atrasti, nes ta medžiaga e, ne, nebuvo įtraukta į galimų įtariamų medžiagų uh, sąrašus. Mes, mano valstybė, bandėme kitaip tą problemą vertina. Tačiau yra valstybių, kurios rizikos visai nemato. Todėl mano klausimas toks, kodėl komisija pagal RASP sistemą nepasiūlė valstybėms narėms pradėti oficialiai vykdyti dažnesnių kontrolių, dažniau kontroliuoti. Ar Europos komisija nežada tokio reikalavimo vesti labai greitai? Kitas klausimas irgi labai paprastas. Gerbiamas komisijos nariai, ar sutinkate, kad fibromilo skandalas turėjo mus pamokyti, išmokyti, uh, išplėsti griežtesnę kontrolę kitoms nelegalioms medžiagoms? Kitos klausėjos užsiraštos nėra sąraše. Pone Pykė, jūs dabar norit kalbėti? Ne, vėliau. Tada aš primenu, kad per pirmąjį raundą klausti reikia nelgiau kaip pusantros minutės. Prašau tilpti pusantros minutės. Dziękuję bardzo. Labai ačiū. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjo komisijos nariai ir savo vardu ir ponės Gerling vardu norėčiau užduoti porą klausimų. Cipranin ir Nilas yra neleistinas, negalime jo naudoti, jeigu kalbam apie maisto produktus, bet kaip atsitiko, kad ta nusikalstama veikla įgavo tokį platų mastą. 144 ūkiai Belgijoje, 93 Niderlanduose, 20 Italijoje ir taip toliau ir taip toliau. 40 pasaulio valstybių, 24 valstybės, es valstybės narės pateko šitą skandalą. Atrodo, kad čia veikia kažkokia mafija arba apskritai mm, kontrolė Europos lygmenių, mm, tiek ETSI, tiek Europos komisijoje, nepasiteisina. Ir mm, kalbė, anksčiau kalbėjusi sakė, kad popieriai viskas atrodo labai gerai, bet praktikoje yra skandalas. Tai aš norėčiau žinoti, kokios, koks buvo kilmės šaltinis, kas taiga nusprendė, kad paprasčiausiai galima naudoti fipronilą e, ūkiuose. E, ir e, aš manau, kad čia nėra atsitiktinai, bet čia tokia procedūra tęsiasi ilgai, kelis mėnesius. O antras klausimas, na, Europos komisijos ir EFSI veikla. Gaila, kad po dešimties mėnesių, dešimt mėnesių tai yra labai daug laiko ir tai nuo pirmų signalų, kad fipronilas jau užteršė kiaušinis kai kuriuose ūkiuose. Tai reiškia, kad ta veikla buvo anksčiau, anksčiau buvo pradė, kažkokiu įvykiu. Ir dar vienas dalykas, e, fipronilas yra naudojamas, nes tai yra veterinarijos produktas, kurį galima naudoti tiek gyvūnų atveju, bet iš kurių negaminami maisto produktai, pavyzdžiui, naminiai gyvūnėliai, augintiniai arba, pavyzdžiui, gyvuliai, gyvūnams, iš kurių negamina maisto produktai. Bet e, kaip e, tokiais atvejais, e, kalbant apie augalus, kaip dėl augalų ir taip pat, kiek tai susijęs su fiproniltas skandalas, ar tai nepalies normalaus fipronilo naudojimo tose sritise, kur fipronilą leidžiama naudoti. Ačiū. Thank you very much. Ne next speaker. Ačiū toliau. Ponas Uičiama. Labai ačiū pirmininkė. Dėkui gerbiam komisijos nariu iš paaiškinimą. Pirmiausia, norėčiau Jums komplimentą išsakyti. Už tai, kad Jūs paraginote griežtai apkaltinti valstybių sostinės, pirštų parodyti valstybių sostinės. E, mes turime dirbti konstruktyviai ir šią krizę užbaigti kuo greičiau, kitaip mes niekur nenueisim. Turim kalbėti ne tik apie vartotojų pasitikėjimo atkūrimą, bet ir apie visus verslininkus, kurie nukentėjo labai smarkiai, ne tik emociškai, bet ir finansiškai. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad Vokietija, Prancūzija, Belgija ir Niderlandai nusprendė bendradarbiauti. Ir aš tikiuosi, kad jūs ir Europos komisija bendrai padarys viską, ką gali, kad ta krizė būtų sureguliuota ir būtų rastas suderintas sprendimas. Uh, Bendrai e, šiuo požiūriu aš pateikčiau labai konkretų klausimą. Aš galiu pasakyti, kad e, jeigu e, kiaušiniuose arba mėšlė raštas fibronilo kiekis, turėtų būti ūkis uždrauktas. Tačiau praktiškai reiškia, E, e, kad taikysime nulinę e, konferenciją. Ar bus rasta galimybių pritaikyti tokią nulinės tolerancijos galimybę? Aš žinau, kad daug užterštų kiaušinių iš vištienos ūkio yra eksportuojama. Fibronilo E, likučių galima rasti mėšlę, bet ne kiaušiniuose. Ir jeigu tik e, tokiu būdu yra nustatytas fibronilo naudojimas, tie ūkiai jau nebegauna eksporto leidimo ir yra priversti sudeginti produktus. Be eksporto sertifikato tie ūkiai ilgą laiką praranda galimybę prekiauti ir rizikuoja bankrutuoti. Ar galime užtikrinti, E, kad vištienos, vištų auginimo ūkiai galės išlaikyti eksporto sertifikatus, jeigu e, gyvūnų mėšlė bus atrastas nedidelis kiekis fibronilo. Ar mes galime uh, atsisakyti tos nulinės tolerancijos ir taikyti kitokius reikalavimus fibronilai? Uh, Pone Azenkamp. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariu už paaiškinimą. Fibronilo e, byla dar kartą parodė, kad yra nemažai mitų gyvulininkystėje, intensyvėje gyvulininkystėje Europos Sąjungoje. Turiu klausimą. Jūs, kaip komisijos narys, esate atsakingas ir už gyvūnų gerovę. Yra reglamentas, pagal kurį vištos turi būti apsaugotos. Niderlanduose 2,5 milijono vištų buvo išžudytos dujomis dėl to, kad e, taip pigiau buvo jų atsikratyti, negu jas gydyti. Tai yra skandalas, tos vištos nesirgo, tie viščiukai nesirgo, žmogaus veikatai jokio pavojaus nekėlė. Taigi tai jie buvo nukankinti skausmingai ir e, jau nekalbant apie žalą, e, padaryta ūkininkams. Tai pažeidžia bet koks ES teisės aktus. Dar vienas klausimas. Fibronilas vis dar leidžiamas kaip insekticidas, leistinas naudoti. Nors jis ir pavojingas. Jeigu produktas patenka į rinką, tai jį yra lengviau naudoti, kad ir nelegaliais tikslais. Ar nebūtų geriau visiškai uždrausti patį fibronilą ES, tada dinktų visos bėdos. Aš manau, kad tai yra viena iš minčių pagal pasvarstymui. Per aukščiausio lygio susitikimą, kurį jūs minėjot, fibronilo klausimas bus aptariamas. Gal reikėtų pasiūlyti uždrausti? Tai būtų naudinga žmogaus sveikatai ir gyvūnų sveikatai, aišku. Ačiū, ponas Stas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš noriu padėkoti komisijos narių už paaiškinimus. Aš sutinku. E, mes kalbame apie sukčiavimą, apie žmonės, kurie įvykdė nusikaltimą ir dėl to padaryta didelė žala. Džiugiuosi, kad komisijos narys pasakė, jog e, problema neatsirado Liepos 20 dieną, ilgą laiką ta bėda egzistavo ir mes matėm aiškių faktų, štai čia aš turiu e, duomenų rodančių, kad 2016 m. gegužės mėnesį 3000 litrų fibronilo buvo parduota Rumunijoje ir paskui pervežta į Belgiją ir į Niderlandus. Turim aiškius faktus tai rodančius. Apie tai turėtumėm pagalvoti. Kaip buvo galima taip prekiauti ilgą laiką, kaip buvo galima taip sukčiauti ilgą laiką. Ir dabar pradam kalbėti apie RASF greito įspėjimo sistemą maistui ir pašarams. Ta priemonė yra galinga, gerbiamas komisijos nariai. Galinga, sukurta dar po ankstesnių maisto skandalų. Bet kad ir kokia galinga ji būtų, pirmiausia, valstybės narės turi būti pasirengusios teikti informaciją į tą sistemą, nes kitaip ji netenka prasmės. Jeigu Niderlanduose jau buvo žinoma, kad reikalai negerai vyksta, praėjusiu metu rugsėjo mėnesį buvo žinomi tie faktai. Tai kaip gali būti, kad birželio 22 dieną Belgijoje buvo nustatyta 1,2 mg e, fibronilo vienam kiaušiniui išaugintam belgiškam ūkiją. Tik Liepos 20 dieną buvo paskeltas alarmas. Čia yra didžioji bėda. Kam ta greito reagavimo sistema, jeigu jinai neveikia greitai? Akivaizdu, kad valstybės narės, kada tik turės kokių įtarimų, turės iš karto pradėti taikyti tą greito įspėjimo sistemą. Įspėjimo sistemą. Taigi problema yra, kaip įtikinti valstybės narės, kaip garantuoti, kad valstybės narės pritaikys RASF sistemą vos tik iškilus problemai. Čia yra pagrindinis klausimas, man atrodo. Ačiū. Turėjo būti ponė Ferdinčinė, bet jau čia nėra, dabar ponė Dornano. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimas komisijos nariai. Prancūzija, na, yra e, teigia, kad ir 39 produktai, kuriuose prunelų lygis tai yra didesnis negu leistinas. Ir e, Belgija nepateikė signalų iki 20 Liepos ir žinojo, kad yra neleistinas pranilo naudojimas. Ir e, tai buvo jau žinoma 16 metų lapkritį. Taip pat komisija teigia, kad ne, žinojo apie Belgijos kreipimas į Niderlandus pagal pagalbos sistemą, administracinės ir bendradėjimo pagalbos sistemą. Ir šioje, pagal šitą sistemą komisija galėtų kreiptis ir įsikišti, jeigu manoma, matoma, kad yra neleistina veikla. Bendradarbiaujama su valstybėmis komisija gali vykdyti e, inspekcijas ir patikrinimus ir atlikti oficialią kontrolę. O mano klausimas būtų toks kaip paaiškintumėte, kad per aštuonis mėnesius komisija neturėjo informacijos, neturėjo mažiausias informacijos apie neleistiną pironilo naudojimą daugelie valstybių narių. O antrasis klausimas e, yra taip pat susijęs su e, amitrans insekticidų kuris naudojamas Europos ūkiuose. Prancūzijos valdžia teigia, kad jie nebuvo pranešta apie e, RAFS sistemą gyvūnų atveju ir kaip jūs paaiškintumėte, kad nebuvo pranešta, nebuvo informuota ir kad nebuvo pateikta jokių rekomendacijų. Nebuvo pateikta jokių e, rekomendacijų prancūzijos valdžiai. Dėkuoju atsakymą. Labai ačiū. O dabar antrasis raundas, tai yra viena minutė vienam kalbėtojui ir pirmiausia suteikiu žodį poniai Delai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkui e, komisijos narė už jūsų iniciatyvą. E, tai galbūt ne sanitarijos krizė, bet tai yra sukčiavimas, tai yra apgaulė. Ir e, žinome, kad žiniasklaidoje buvo didžiulis skandalas kilęs ir matome, kad yra didžiulių sunkumų. Ir matome, kad produktus E, vartoja milijonai Europos gyventojų ir yra šeriami gyvūnai. E, tai tais produktais taigi tikrai reikėjo pranešti apie, apie e, skandalą. Ir, kaip sakė daugelis mano kolegų, trūko informacijos, bet tai pažeidžia vartotojų pasitikėjimą. Pasitikėjimą, kuri jau ir taip pateik, paveikė ankstesnės krizės. Labai gaila, Ir gaila, kad yra didžiulis maisto produktų švaistimas, kuris atsira, kilo dėl šito sukčiavimo atveju. Ir mes matome, kad reikėtų kaž, kažką, kažką keisti. Bet uh, turiu klausimą. Aš norėčiau žinoti, ką jūs numatote, kokias priemonės numatote įvesti uh, tiems, kurie pirmiausia nukenčia nuo sukčiavimo. Ir ar nemanote, kad tam tikras skaičius molekulių, molekulių kuris turėtų apsaugoti e, pašarus ir produktus, ar tai neturėtų būti pakeisti e, šiek tiek sistemą ir kada yra nustatoma sukčiavimas, kada ūkininkai naudoja tam tikrą produktą. Aš labai baiminuosi dėl to. Ačiū. Toliau ponė Džentilė. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos nary, kad priėmėte mūsų kvietimą ir nusprendėte susitikti su mumis tokia karšta tema dėl visos eilės priežasčių. Pirmiausia, tai yra tai, kad milijonai Europos piliečių yra susidomėję, jiems tai yra svarbu, nes svarbu žmonėms, kurie valgo kiaušinį su brūkštieną. Mes norime žinoti, ar yra tikslių konkrečių tyrimų, kurie apibrėžia, kokios yra ribos, toksiškumo ribos kai žmonės ir toliau naudoja produktus. Toliau kaip e, kiti Europos piliečiai ir kaip jie pasitikė Europos institucijomis, nes e, pasitikėjimą tikrai mažina tokios, e, tokios krizės. Aišku, mes čia kalbame apie sukčiavimą galiausiai. Ir kaip ta greitų pranešimų teikimo sistema. Ar nereikėtų peržiūrėti jos tvarką, nes matome, kokie yra trūkumai, kokie yra netitikimai. Taigi vartotojų pasitikėjimas, piliečių sveikata. Na, aš tikrai turiu didelių nuogastavimų. Aš abeju, pavyzdžiui, žmonės abejoja, ar galima vartoti mėsą, kurioje buvo pironilo pėdsakų. Mes norėtume, kad būtų mums ten patikta kažkokių užtikrinimų. Dėkuoju, ponė Širpiurik. Ačiū, ponė pirmininkė rūpjūčio 9 dieną aš gavau skubų klausimą ir aš norėjau užduoti klausimą apie RSFF ir aš negavau jokio atsakymų į tokių klausimų. Į klausimą. Ir taip pat maisto saugos priemonių harmonizavimas. Tai irgi reikėtų aptarti. Aš norėčiau, e, kad į mano klausimus būtų atsakyta. Ką Jūs manote apie Niderlandų e, produktų ir pašarus saugumo valdybos priemonės atsiliepiant į, į, į, į, į šį skandalą, į šią krizę, nes veiksmai turi didelį poveikį. Kitos valstybės mūsų valstybė nepritarė. Ir toliau, kaip dėl paukščių ūkių, kurie buvo paveikti? Ar Europos komisija jau pagalvojo, kad reikėtų parengti suderintą e, MRL tiek e, pištienos produktams, tiek mėšlai. Manau, kad yra suderintas lygmo, bet e, nesu tikra. Valdžios institucijos turi įsikišti šiais atvejais ir su sukčiavimu reikia kovoti labai aukštų lygių, reikia užtikrinti, kad problema kuri prasidėjo, kad ją reikėtų e, tiesiog stabdyti ir e, reikėtų imtis griežčiausių priemonių, kad būtų užkirstas kelias sukčiavimui. Taip pat, kai kurio, kurie ūkiai buvo pateikti šios krizės, ši krizė papildė ankstesnės krizės. Ir, kaip sakė Belgija, reikia krizių fondo paukščių ūkiams, nes pavyzdžiui, daug kas e, nukentėjo. Aš nenoriu kaltinti kažko, aš nenoriu kaltinti jūsų, bet žinome, kad jūs esate labai artimas žmonėms, gerbimas komisarė, ir aš norėčiau žinoti, jūs, kaip jūs galėtumėte padėti nukentėjusiems sunkiams tiek Niderlanduose, tiek kitur. Pone Melior. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jau daug klausimų buvo užduota. Puiku, kad komisijos narys susitinka su mumis, nes šitie klausimai tikrai labai svarbus ir mums, ir piliečiams. Mes atstovaujame piliečius ir vartotojus ir pirkėjus ir mes matome, kad šita greitas skubių pranešimų teikimo sistema netinkamai veikia. Ir kai žmonės sužinojo, iš karto kreipėsi ir Aišku, e, kai, pavyzdžiui, visuomenės narys paskambina pranešimų e, sistemos telefonu. Apie ją kalbama e, reglamente apie RASFF sistemą, bet ar nereikėtų kažką peržiūrėti, ar mes galim toliau taikyti šitą reglamentą. Ir kila klausimas, ar mes negalėtume į įtraukti ir kitų sričių. Ir jeigu komisija ketintų taip daryti, tai tikrai būtų gerai, kad gautume kažkokį komunikatą, pranešimą parlamentui, kad žinotume, kaip e, sistema veikia ir kaip ją reikia valdyti. Ir ar jūs manote, kad tai gyvendinama? Labai ačiū ir jeigu leisite, norėčiau aš duoti klausimą komisijos nariui. Ko jūs tikitės iš šitos e, faktų nustatymo informacijos ieškojimo misijos, ką jūs tikite sužinoti ir kaip buvo naudojamas e, pranilas, ar tai buvo e, kaip vaistas, e, ar, ar, ar tai buvo kovojamas su erkėmis ar, ar parazitais. Na, tai yra toks klausimas, aš neturiu daugiau žinių veterinarijos srityje, bet, kaip sakėt, jeigu kilo grėsmė, tai kodėl mes galiausiai uždraudėme fibronilą? Ar yra, pavyzdžiui, tam tikras kiekis, kuris nekelia grėsmės sveikatai ir žmonės, žmonių galvose sukasi toks klausimas, tiesiog aš norėčiau jums žinoti. Taigi, pirmiausia, paktų nustatymo misija ir dėkuoju, kad jūs parengėte ir iš ryto išplatiname dokumentą, kolegos tai turi, taigi dėkuoju ir žodis dabar jums. Okay, thank you very much. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju už klausimus. Kaip žinote, ši vasara man tikrai yra gana sudėtinga. Pirmą kartą mano gyvenime atsitiko toks dalykas. Man iš tikrųjų buvo labai sunku ir pats klausimas buvo didžiulis išbandymas. Na, bet aš galiu pasakyti štai ką. Mes šioje situacijoje elgėmės taip e, ir dedame visas pastangas. Aš taip pat savo uždaviau nemažai klausimų. Bet aišku, reikia e, vykdyti išsamų vertinimą. Patys turime e, dėti pastangas, kad patobulintume savo gebėjimus ir taip pat pasikliauju ir Prancūziją, Niderlandais ir Vokietiją, kadangi aš manau, kad ši problema yra visos ES problema. E, neturėtume tiesiog rodyti pirštais vieni kitus ir kaltinti vieni kitus. Turime judėti į priekį konstruktyvaus dialogo linkme. Na ir pabandysiu atsakyti visus iš jūsų klausimų po vieną. Pone Grostet iškėlė nemažai klausimų apie tai, e, kaip galėtume užtikrinti, ar sistema veikia jeigu valstybės narės vėluoja pranešti apie pačias problemas. Na, galime į šią problemą pažiūrėti iš dviejų pusių. Pačios sistemos veikimas e, yra vienas dalykas. E, kitas dalykas yra, kaip ta sistema yra naudojama. Pati sistema, kokia ji buvo sukurta, ji yra puikiai ir veikia gerai. Europos Sąjunga e, ES yra pagaminama 350 milijonų kiaušinių. Mes sureagavome iškart ir iškart iš rinkos buvo išimta milijonai, 20 milijonų kiaušinių iš visų 27 valstybių narių. Ar galite įsivaizduoti, kokia efektyvi, kokia veiksminga yra ši sistema? Ir ši priemonė veikia visoje Europos Sąjungoje. Mes iš tiesų Gaminame visoje Europos Sąjungoje, šimt, yra šimtai tūkstančių ūkių, kuriuose e, vištos padeda milijonus kiaušinių. Ir, kaip matote, sistema suveikia puikiai. Bet aišku, sistemos panaudojimas e, kaip ji yra naudojama, jau yra kitas klausimas. Liepos 20 tik pirmą kartą buvo panaudota. Komisija turi užtikrinti, kad sistema veikia ir kad valstybės narės būtų informuotas. Tai aišku, valstybės narės turi laikytis maisto saugos standartų. Mums visiems yra labai svarbu, kad e, tos sistemos e, ir taip pat ES taisyklių ir standartų laikymasis būtų užtikrinamas. Kita mane paklausė apie gyvūnų gerovę. Taip, ir tuos klausimus reikia aptarti bet tai yra visai kitas klausimas. Ir gyvūnų gerovės e, platformoje, kurioje aptarnėsime šios klausimus, galėsime ir apie tai pakalbėti. Bet aišku, reikėtų prisiminti, kalbant apie pranešimą iš Belgijos, kad Belgai ir Olandai e, ir jų prokurorai vis dar nagrinėja šį klausimą ir mes pasikliaujame prokurorų darbu ir jų rezultatais. 26 dieną aptarsime šios klausimus mūsų posėdėje ir aš remsiuosi koordinavimu tarp RAS bei administracinio apie sukčiavimo paskelbimo sistemos. Kaip koordinuoti šias abi sistemas? iš mano pusės, man atrodo, reikėtų pagalvoti apie galimybės, kaip užtikrinti, kad e, administracinės e, pranešimo sistema veiktų tink, tinkamai. Taip pat reikėtų tinklo žmonių, kurie praneštų iš karto, kurie bendrautų vienas su kitais. Vėliau galbūt e, galima būtų uh, kalbėti apie nuolatinius komitetus, taip pat uh, Um, atsakingus asmenys, bet reikia suvokti realybę, reikia įvertinti pačią problemą, taip pat nesukelti panikos, nes panika irgi sukelia nemažai problemų. Reikia valdyti visą sistemą. Aš labai konstruktyviai komunikavau su visais, bet reikia užtikrinti, kad nenusiųstume kitiems žmonėms netinkamos žinutės, kadangi tai pažeidžia ir mūsų ūkius, ir mūsų vištienos sektorių. Ponas Pavel e, irgi iškelia nemažai klausimų e, rugsėjo 26 e, dieną mes planuojame ministrų lygio posėdėje aptarti, e, kaip bus kontroliuojamos įvairios medžiagos e, valdžios institucijų, bet ir kaip vyksta sisteminė kontrolė. Oficiali kontrolė turi būti tobulinama. Aš tikrai tuo tikiu, tuo net nebejoju. Ir aišku, reikia užtikrinti, kad turėtume galimybę vykdyti ir tokią nepraneštą kontrolę apie potencialiai pavojingus ir nagrinėti potencialiai pavojingus chemikalus, medžiagas ir stengtis tikrinti, ar nėra e, sukčiaujamai naudojamasi tam tikromis medžiagomis. Taigi Taip pat turime turėti ir techninę informaciją bei pasimokyti iš klaidų. Na, o kalbant apie faktų nustatymo misiją, tai klausimas, kurį iškėlėte, būtent toje misijoje ir bandysime įvertinti turėsime nustatyti iš tikrųjų, kas įvyko, kokia yra situacija reali, bandysime palyginti tą situaciją. Ir reikės nustatyti, kas įvyko ne taip ir ką galima padaryti, kad pakeistume pačią situaciją. Taip pat reikės pagalvoti apie tai, kokio sprendimo reikės imtis. Ponas Pieka iškėlė klausimą dėl fipronilo. Fipronilas nėra dar kartą patvirtintas kaip pesticidas. Nuo šių metų rugsėjo 17 dienos fipronilas kaip pesticidas nebebus jau patvirtintas. Jo vartojimas yra platus vien, iš vieno šaltinio jis buvo pateiktas nemažai įmonių, kai kurie iškėlė klausimus apie fipronilo neteisėtą panaudojimą. Taip, e, fipronilas yra teisėta veterinarinė medžiaga naudojama katėms, šunims e, ir negalima būtų uždrausti fipronilo gyvūnams, bet maisto grandinėje jis yra neleidžiamas Tai yra nusikalstama veika. E, Rumunijoje, kitose valstybėse galite teisėtai nusipirkti fipronilo, kadangi niekas nežino, kur naudosite fipronilą. Galbūt gydysite juo e, kates ar šunis ir tai yra teisėta. Bet jeigu jūs gydysite juo e, vištas, tai bus visiškai neteisėta. Ir negalime uždrausti fipronilo, kadangi pasiekmes bus baisios ypač e, naminių gyvūnų pasaulyje. Bet reikėtų atkreipti dėmesį į teisėtą fipronilo naudojimą. Panas Hiltame iškėlė klausimą dėl mėšlo. Jeigu mes neišspręsime to mėšlo klausimo, negalėsime uh, sugrįžti uh, prie tokios situacijos, kuri buvo. Aš visiškai pritariu. Dėl to arba esamas mėšlas turėtų būti deginamas arba būti naudojamas kaip traša miškuose, bet juo negalima tikrai trešti būtų e, žemės. Aišku, reikia paklausti mokslininkų, patarėjų, Taip pat reikėtų kreiptis į žinomus žmonės ir pakalbėti apie tai, kaip galėtume išspręsti šį klausimą. Bet manau, kad rugsėjo 26 tikrai aptarsime šį klausimą. Kai kurie iškėlė klausimą, galbūt reikėtų padėti ūkininkams, kadangi jie tikrai patiria sunkumų šioje situacijoje. Belgija pranešė, kad jie yra pasirengę uh, E, nagrinėti šį klausimą, tačiau valstybės pagalba yra griežtai reglamentuojama ir ji turėtų būti e, e, pagrista. Ir galbūt dabar yra šiek tiek per anksti šį klausimą kelti, reikėtų apskaičiuoti tas pasiekmes ūkiams ir dabar sunku yra ir per anksti galbūt apie tai kalbėti aišku, reikėtų padėti ūkininkams, bet nepadėti tiems, kurie dalyvavo baudžiamojoje veikoje, nes e, tokia veikla bus tikrai labai pavojinga. Kaip mes pasiaiškinsime žmonėms, kad padėjome visiems ir tiems, kurie iš tikrųjų dalyvavo šioje nusikalstamoje veikoje. Man atrodo, kad reikėtų aptarti ir baudas tiems, kurie buvo susiję su šia nusikalstama veika. Ir iš mano požiūrio E, dabar būtent yra tinkamas laikas aptarti e, šios klausimus dėl baudų, kurios būtų taikomos e, vykdantiems nusikalstamą veiką, kadangi jie pažydžia mūsų greitojo įspėjimo apie pavojų sistemą maisto ir pašarų grandinėje, taip pat mūsų visuomenės sveikatos sistemą. E, kita mane iškėlė klausimą dėl gyvūnų gerovės. Na, aišku, ši problema egzistuoja visoje e, ar mažoje, ar didelėje vištų pramonės sistemoje. Nesvarbu, apie ką kalbame, apie ekologišką vištieną ar ne. Ir nesvarbu, apie kokį žemės ūkį irgi kalbame. Šiuo konkrečiu atveju E, viskas, e, aišku, turi didelio poveikio pasiekmes, bet taip pat ir mažose ūkiuose gali tokie dalykai atsitikti. Kol kas renkame informaciją iš valstybių narių ir ta informacija a, e, mums parodys, galbūt valstybės narės taip pat a, a, pamatė, kad kitose ūkiuose fipronilas buvo naudojamas neteisėtai. taip Tai mums reikia tos bendros situacijos, e, visų faktų ir šios klausimus, aišku, irgi aptarsiu ir gyvūnų gerovės taip pat. Barstels paminėjo kodėl mes kodėl įspėjimas buvo pateiktas tik tai uh, Liepos 20 dieną. Um, dar lapkričio mėnesį buvo Olandija informuota apie fipronilo neteisėtą naudojimą, bet nebuvo jokių, uh, jokios informacijos, jokių faktų apie fipronilo um, pėtsakus vištienoje ir kiaušiniuose. Tai nebuvo tuo metu maisto rizika Vėliau Olandijos pareigūnai inicijavo e, šį atvejį ir gegužės 15 dieną, 17 metais buvo paimtas pirmasis mėginys. E, kontrolės metu analitiniai rezultatai vėliau buvo iškomunikuoti laboratorijos verslo operatoriams birželio 2 dieną. Vėliau buvo pranešta, kad Belgijos e, pareigūnai irgi e, aptiko tokios medžiagos. Bel, belgai inicijavo tyrimą, kad suvoktų tos visos e, problemos šaltinį, kadangi jį buvo visiškai netikėta. Kai buvo nustatyta fipronilo šaltinis kiaušiniuose, mums buvo pranešta irgi apie tai Liepos 10 dieną. Taigi, aišku, E, kai kurie minėjo, kad mes neveikėme 10 mėnesių, nuo 20 Liepos mes veikėme iškart. Tai yra netiesa. Taigi, o nuo, nuo to įvykio praėjo 2 mėnesiai. Nu gerai, rūpjūtis irgi buvo vasaros mėnuo. Per 2 mėnesius pasiekėme tikrai daug, e, išimdami e, kiaušinius, kiaušinių produktus iš gamybos ir taip pat net ir uždarydami ūkius. Taigi viskas, į viską buvo reaguojama nuo Liepos mėnesio. Nuo 17 metų rugsėjo mėnesio buvo imti e, mėginiai iš maisto verslo operatorių, jie yra dabar e, nagrinėjami, ar ten nėra fitpronilo pėdsakų. Ir nuo e, rūpiučio 20 dienos buvo sudarytas komitetas, kuris imasi veiksmų e, ir taip pat rengia tiksliai išsame ataskaitą apie valstybės narės ir komisijos tinklalapyje galite tokią ataskaitą irgi surasti. Madame Darmano. Pone Darmano iškėlė klausimą dėl amitrazijos. Belgijos valstybės institucijos paėmė irgi mėginį dėl amitrazės kiaušiniuose, tačiau jokių likučių amitrazės ten nebuvo rasta. E, kitos valstybės narės irgi nepranešė, kad kiaušiniuose ar vištienoje yra amitrazės pėdsakų. Taip pat yra pranešimų, kad amitrazė buvo naudojama Prancūzijoje e, vištų dideklių fermose. Buvo paimti mėginiai dėl amitrazės, bet likučio amitrazės niekur nebuvo rasta. Pane Dėlas kalbėjo apie e, kompensacijas. Aišku, Mums prioritetas yra e, vartotojai, e, kurie turi imtis e, taip pat ir gamintojai tinkamų priemonių, kad apsaugotų vartotojus ir taip pat komisija užtikrintų tinkamą ES teisės aktų laikymasi. Situacija turi būti įvertinta prieš kalbant apie potencialią kompensaciją. Taip pat reikėtų išnagrinėti ir poveikį gamintojams Ir taip pat e, vyksta ir baudžiamasis tyrimas, kaip žinote. Aišku yra tai, kad mes e, kompensacijos klausimą tikrai nagrinėsime. Ir kaip jau buvo pasakyta, mes esame pasirengę aptarti šį klausimą. Aišku, nenorime kompensuoti tiems, kurie buvo atsakingi už tokias nusikalstamas veikas. Na, kalbant apie sveikatos riziką, ponė Džentilė klausė apie E, sveikato, e, riziką sveikatai. Na, kiaušiniai iš trijų ūkių e, viršijo tą tinkamą rizikos lygį. Taigi vartotojas turėtų suvartoti per trumpą laiką keletą kiaušinių iš, pačio, iš, iš to paties ūkio, kad jam kiltų rizika. Kalbant apie lėtinę riziką, fipronilo dozė neturėtų viršyti tinkamos e, rekomenduomos dienos e, normos. Čia e, kalbam apie 0,0145 mg per dieną. Ir tokią dozę turėtų viršyti žmogus kiekvieną dieną per visą savo gyvenimą. Tik tada ta rizika kils. Ir aišku, e, tai yra neįmanoma. Aš aišku nenoriu sumenkinti šios problemos svarbos, bet e, noriu pasakyti, kad e, tai nėra rizika sveikatai. Ne apie tai čia kalbame. Speaking about compensation, Dėl kompensavimo. Pane Šraiter pateikė dar tokių klausimų. Jūs paminėjot krizių rezervą. Tai nėra savaime krizinė priemonė, tai yra priemonė gauti papildomų finansa, finansinių lėšų papildomoms priemonėms, jeigu kartais nėra biudžetinių lėšų paskirta. Uh, Krizės rezervas yra įsteigiamas kiekvienais metais, e, nukarpant tiesioginės išmokas ūkininkams. Tačiau jeigu krizė įvyksta, automatiškai krizinio rezervo nėra toms e, krizės padarniams kompensuoti. Krizinis rezervas yra mobilizuojamas, jeigu nėra biudžetinių lėšų krizės suvaldymo priemonėms finansuoti. Jeigu tokios priemonės yra reikalingos, reikia iš naujo vertinti biudžetinius poreikius. 2017 metų e, žemės ūkio srities biudžetas ir buvo apibrieštas e, spalio 15 dieną ir panašu, kad kitų priemonių nebus numatyta, todėl turėsime galvoti, kaip reikia veikti, žinant, kad tuo požiūriu gali iškilti nemažai klausų. Kažkodėl bendradarbiavimu su Phil Hogan, e, kuris yra labiau kompetitingas šioje srityje. Um, uh, Melchior. Melchioras pateikė klausimą apie faktų išsiaiškinimo misijas, vizitus. Prisimenant, kas kur įvyko ir prisimenant rugsėjo 26 dienos diskusijas, aišku, reikia suprasti detaliai padėti, be abejonės. Bet bendrai kalbant, aš galiu pasakyti, kad esu pasirengęs Aš tuos klausimus teikiu. Bandau atsakyti jūsų ponę patiktą klausimą. Dėl naujų medžiagų autorizavimo. Vladislav Miko atsakys. Labai ačiū, labai trumpai kalbėsiu. Visų pirma, kodėl e, nėra patvirtinimo ir sakoma, kad nėra jokios grėsmės sveikatai niekad nebuvo prašoma ir naudojama ta medžiaga tokiam tikslui. Ne vienas gamintojas tokios paraiškos neteikė. Kitas dalykas. Jeigu yra alternatyva, o šiuo metu turime dvi alternatyvas, viena iš jų nesiniai buvo patvirtinta, o kita jau seniau egzistavo, tai turi tos alternatyvas būti naudojamas. Įdomu, komisijos nariai buvo jūs išgirsti, aš pirmą kartą tokių dalykų girdėjau. Ačiū už e, jūsų pranešimą ir jūsų komandų už darbą. Mes e, remsime tolesnius jūsų tyrimus šią tematiką. Todėl e, kai tik turėsite naujų duomenų ir iš tikrųjų patų faktų išsiaiškinimo misijų, mes jūs vėl pasikviesime ir e, žiūrėsime, ką jūs išsiaiškinot. Tikiuosi, kad mums pavyks tą padaryti ir sugebėsime atkurti pasitikėjimą kiaušiniais. Skaičiai, kuriuos jūs paminite apie tai, kiek kasdien Europoje suvartojama, rodo, kad kiaušiniai yra turbūt mėgstamiausias europiečių maistas. Turim juo pasitikėti. Ačiū komisijos nariai, ačiū už darbą, ačiū ponai, kad atėjot.